Merci beaucoup. Monsieur le Président. Pone Respublikos prezidentė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Mums tenka didžiulė garbė ir malonumas priimti jūs Europos parlamente Strasbūre. Vakar čia lankėsi ponas Mustafa, Afrikos sąjungos vadovas. Jūsų vizitas reiškia mūsų partnerystės stiprinimą su Afrikos valstybėmis ir tų valstybių organizacijomis. Noriu padėkoti už jūsų atliktą puikų darbą jūsų šalyje. Jūsų šalis ką tik ištrūko iš pilietinio karo gneuštų, buvo sustiprintos teisinės valstybės, sustiprinti teisinės valstybės principai ir jos struktūros, buvo sustiprinta ekonomika, sukuriant pramonės tvirtą pagrindą. Taip pat pagerėjo socialiniai šalies rodikliai. Tramblio kaulo krantas yra viena iš labiausiai augančių ekonomikų pasaulyje. Taip buvo nuspręsta mm, šiemet tas augimas į 8 procentus. Jie gali būti pavyzdžių kitoms Afrikos valstybėms, ypač Afrikos rytų valstybėms. Tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Kova su skurdu, infrastruktūrų kūrimas, švietimas. Uh, sveikatos sistema, prieiga prie vandens ar elektros energijos yra tie dalykai, kurie tebelieka iššūkis. Bet turim nepamiršti, kad nuo teroristinių atakų taip pat nukentėjo kaip ir Europos Sąjunga ir Dramblio kaulo krantas. Terorizmas yra ta rykštė, su kuria vieni susitvarkyti negalime. Turime bendradarbiauti šioje srityje visi kartu, pasitelkdami regioninės organizacijas, tokias kaip CDAO ar Afrikos sąjunga. Europos sąjunga ir Afrika turi iškilusius tos pačius iššūkius taip pat ir migracijos rautų valdymo srityje. Būtina veikti problemas sprendžiant iš esmės, būtina daugiau ir geriau investuoti, vykdyti ekonominę diplomatiją tam, kad atsirastų daugiau ekonomikos augimo ir darbo vietų. Šį rytą Maršalo salų uh, prezidentas buvo atvykęs į Europos parlamentą ir jis mums taip pat priminė, kad turime veikti klimato politikos labui, ekonomikos politikos labui. Visi jaučiame klimato kaitos politikos padarinius, daug sausrų, daug um, uh, karščio, daug e, liučių. Visą tai be abejo įtakoja taiką, saugumą. Svarbu, kad krizės būtų valdomos e, tvarkingai ir kad mūsų kad jūsų šalis sulauktų pagalbos. Mes apie visą tai kalbėsime e, taip pat ir aukščiausių lygių susitikime <clears throat> tarp ES ir AS. Pone prezidente, <clears throat> jūsų vizitas čia yra labai svarbus. Džiaugiamės, galėdami jūs matyti savo posėdžių salėje. Norėjau pareikšti, kad mes norime žvelgti į Afriką taip kaip afrikiečiai, o ne europiečių akimis. Tai štai tie galėtume pasakyti apie bendradarbiavimą tarp jūsų ir mūsų. Tai tas bendradarbiavimas bus esmingai svarbus taikai įtvirtinti, stabilumui užtikrinti, kovoje su terorizmu ir kovojant su nelegalia migracija. Kalbant apie kovą su klimato kaita, dar kartą noriu pasakyti, ponė prezidentė, kad mums tai taip pat yra labai svarbus klausimas. O dabar žodis jums. Pone Europos parlamento pirmininkė, gerbiamas Antonijo Tajani, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu Jums visiems padėkoti už suteiktą galimybę kalbėti čia šiandieną Europos parlamente, kuris dabar kaip tik e, posėdžiauja plenarinės sesijos metu. Man tenka didžiulė garbė, taip pat ir mano šaliai, dalyvauti čia šiame posėdėje, nes jūs esate 500 milijonų ES piliečių išrinkti asmenys. E, jūs esate labai skirtingi kultūros požiūriu. Jūs turite pačius įvairiausius politinius įsipareigojimus, didžiulę patirtį. Dėl to esate ypatinga ir labai garbinga auditorija mano kalbai. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir kartu su jumis aptarti didžiausius iššūkius, kuriais e, turės susitvarkyti Afrika artimiausiais dešimtmečiais. Ir paskui jums kalbėsiu apie savo šalį, apie Dramblio kaulo krantą, kuri, šalį, kuri nusprendė žengti tvirtos valstybės kūrimo keliu. Kaip jūs tai ir žinote, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. 2017 m. kovo 25 d. Europos Sąjunga Amžinajame Romos mieste pažymėjo e, Romos sutarčių pasirašymo 60-asias metinės. Šios sutartys padėjo pagrindą veikliam solidarumui tarp tautų, kurios tarpusavį kariavo. Romos sutarties kūrėjai įgyvendino genialią idėją sutelkti išteklius ir protus tam, kad būtų galima kurti taikos saugumo ir klėstėjimo bendrą erdvę. Šiandien Europa yra įkvėpimo šaltinis visam pasauliui ir ypatingai Afrikos žemynui. Dabar, kad matome, kad ir kaip be būtų gaila, daug užsidarimo, per nelik didelio identiteto saugojimo, Aš atvykau čia į šią garbingą asamblėją tam, kad pasisemčiau iš jūsų tos reikiamos energijos, tam, kad būtų galima plėtoti toliau atvirumo, solidarumo tradiciją ir dvasę, kad būtų galima uh, propaguoti atvirumą, kur, už kurį pasisakė jūsų pirmtakai. E, šis įsitikinimas nuo pat e, savo sukūrimo lydėjo ES, nes šis kleidė nenuilstamai E, stabilumo, taikos ir pažangos dvasę. ES gavo 2012 metais Nobelio taikos premiją ir visa tai puikiai rodo ES nuveiktus darbus šią srityje. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, žmonijos ateitis priklausys nuo politikų, nuo tų veiksmų ir programų, kur, dėl kurių nuspręsime dabar. Ar, tai, ar kalbėtume apie mūsų žemynus, ar kalbėtume apie visą pasaulį. Žemė bus tokia, kokios mes jos norėsime. Šiuo požiūriu norėčiau šiandien uh, pakalbėti apie tris svarbus iššūkius, kurie turės e, didelę įtaką mūsų planetos ateičiai ir santykiams tarp Europos ir Afrikos. Žinau, kad ponas Šakiai kalbėjo apie saugumo problemas ir apie solidarumo problemas, tai aš šitais klausimais labiau nesiplėsiu. Tie iššūkiai, apie kuriuos norėjau kalbėti, aš yra susijęs su klimato kaita, su klimato šilimu, su migracijos srautais ir su demografinė ekspansija. E, pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. E, pirmiausia, apie klimato kaitą, klimato šilimą. 2015 gruodžio 12 Pasaulio vadovai susirinko Paryžiuje tam, kad patvirtintų istorinį susitarimą klimato srityje. Šis susitarimas buvo ratifikuotas didžiulio skaičiaus valstybių, įskaitant ir Dramblio kaulio, kaulo krantą, be kita ko Dramblio kaulo krantas jungtinėms tautoms jau pateikė ratifikavimo instrumentus. Mums tai yra ir visai planetai unikali galimybė kovoti su klimato kaita, protingose, protingai apibrieštose ribose. Šiandien labai svarbu įgyvendinti šį sustarimą tam, kad e, klimato šilimo kenksmingi padariniai žmogui ir visoms ekosistemams būtų tinkamai valdomi. Europoje, kaip tai visada būdavo, kai kalbama apie didžiulius pasaulinius iššūkius, Europa gali visiems parodyti kelią. Europa ir toliau turi telkti viešąją nuomonę, finansus ir technologijas tam, kad būtų galima sėkmingai pasitelkti energetinio perėjimo priemonės, kad Paryžiaus sustarimas taptų negryžtamu. Taip, Paryžiaus sustarimas mums suteikia istorinę progą ir būtina, kad šis sustarimas taptų realybę. Šiandien, štai dabar, kai aš sakau savo kalbą, jums didžiulės liūtis siaubia dramblio kaulą krantą ir tos liūtis yra klimato kaitos padarinys. E, mano šalis labai kenčia e, nuo, e, nuo to. Norėčiau pasakyti, kad daug regionų Afrikoje taip pat patiria didžiulės sausras. Tai yra neregėto masto sausros. Dėl to miršta žmonės, dėl to auga nusivylimas atskirose bendruomenėse ir dėl to žmonės priversti palikti savo gyvenamasias vietas ir iškeliauti. Gerbėmi Europos parlamento nariai, norėčiau Jūs paskatinti ir toliau klimato politiką laikyti prioritetu kad baigtųsi tos, tos tragedijos, kurias matome dabar visame pasaulyje. Iš tikrųjų yra daug galimybių e, toliau e, tiesti kelius žaliajam augimui, tokiai politikai, kuri, e, kuri, kuri neiš, neteršia planetos išmestama daug CO2. Labai svarbu rūpintis ekosistemomis, įvertinti kiekvienos jų svarbą ekonominiam vystimuisi. Turime visi kartu e, stiprinti atskirų bendruomenių atsparumą. Turime mažinti diskriminaciją, ypač diskriminaciją, nuo kurios kenčia moteris. Turime dirbti visi kartu tam, kad būtų gyvendintos geresnio perskirstimo, teisingesnio perskirstimo politikos Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, antrasis iššūkis, apie kurį norėčiau tarti žodį ir su kuriuo susiduria visa mūsų planeta, yra migracijos srautai, nereguliuojami, nelegalūs migracijos srautai. Valetos aukščiausių lygių sutikimo metu 2015 lapkritį, kur buvo kalbama apie migraciją, aš sakiau dalyvaujantiems valstybių vadovams, kad tie dramatiški įvykiai, kai žūsta tūkstančiai žmonių viduržėmio jūroje ir Sahelėje, yra tie dalykai, kai reikia parodyti daugiau solidarumo ir susitarimo tarp Europos ir Afrikos. Tam mes turime galvoti apie ilgalaikius sprendimus, turime įvertinti visus faktorius, kurie paskatina šį reiškinį. Tad yra skubu įtvirtinti taiką ir saugumą Sahelio Saharos regione ir taip pat ieškoti politinių sprendimų Libijos konfliktui. Tačiau tenka pripažinti, kad konfliktai ir organizuotas nusikalstamumas nėra tie dalykai, kuriais vienais galima būtų paaiškinti migracijos rautų išaugimą pastaraisiais metais. Tie migracijos rautai visi traukia į Europą. Prie šių faktorių tenka pridėti skurdą, netgi didžiulį skurdą, nedarbą ir demokratijos trūkumą daugelį šalių. Būtent todėl Pirmadienį, birželio 12 dieną 2017 metais konferencijoje G20 E, Berlyne e, mes kalbėjome apie specifinį tokį planą Afrikai, kurio tikslas būtų masinės investicijos Afrikoje. E, viso to tikslas būtų sukurti darbo vietas ir pirmiausia jaunimui. Tai padėtų sumažinti migracijos rautus į Europą šiam kilniam tikslui būtų panaudotos tos lėšos. Ir manau, kad daugelis iš mūsų turėtų, e, turi, daugelis iš mūsų tiktų su tuo, kad, tai, kad tas planas mūsų Merkel planus. Mes turime pastebėti, kad tie migracijos srautai Afrikos juduje yra dar didesni negu tie, kuriuos galima pastebėti tarp Afrikos ir Europos. Pavyzdys, Dramblio kaulo krantas E, jau yra prieėmęs 5,5 milijonų užsienio piliečių savo teritorijoje. Tai su, sudaro 20, e, gyventojų skaičius reikia 24 milijonus gyventojų, 26 procentai yra atvykėliai. E, kiekvienais metais nelegalių migrantų gražinimas kainuoja 1 procentą BVP dramblio kaulio krantui. Visą tai rodo, kad e, dramblio kaulo solidarumas žmonėms yra svarbus dalykas ir tai taip pat prisideda prie kaimininių šalių problemų sprendimo. Mano šalis ir toliau bus solidari su visomis tomis šalimis, su jų žmonėmis. Labai svarbu, kad tas solidarumas sulauktų paramos kad būtų galima kurti darbo vietas, kas leistų ir toliau mūsų šaliai išlikti priimančią atviram šalim, svetingą šalim. Pone pirmininkė, ponai deputatai. E, Afrikos jaunimas, kuris pasirenka Europos kelią, dažnai yra e, mafijinių tinklų aukos, teroristinių organizacijų e, aukos ir šios organizacijos naujoj, naudojasi tų jaunų žmonių frustracijomis, jų baimėmis ir nebrandumu. Turime dirbti su tais jaunais žmonėmis, turime juos mokyti, lavinti. Turime jiems išaiškinti, kad suprastų, kad geriau e, jiems bus Afrikoje negu kur nors kitur. Jie taip pat turi būti tie žmonės, su kuriais elgiamasi oriai, garbingai. Turime prisiminti žmogaus teisų deklaracijos atitinkamą straipsnį, kuris buvo priimtas 1948 metais gruodžio 10 dieną e, šajų rūmose. Ten yra pasakyti, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygus. Jų orumas turi būti saugomas teisės principų. Jie turi elgtis išmintingai ir vieni su kitais elgtis broliškai. Būtent ta atvirumo dvasia, bendradarbiavimo dvasia daugeliu klausimų, svarbių visam pasauliui, um, Jungtinių tautų e, saugumo taryboje Dramblio kaulo krantas 2018-2019 ir veiks. Ir dėl to norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, ir Jums, ponai ir ponios deputatai, už labai plačią paramą, kurio sulaukė Dramblio kaulo krantas, mus renkant į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Šie įgaliojimai prasidės jau netrukus ir mes juos įgyvendinsime laikydamėsi taikos pirmiausia siekio, nes taika Dramblio kaulo kranto žmonėms yra antroji religija. Pone pirmininkė, ponai ir ponios deputatai, kitas iššūkis, apie ką norėjau pakalbėti, yra demografinis plėtimasis. Pagal e, Junktinių tautų organizacijos uh, žmonių skaičiaus skyriaus duomenimis dabar pasaulyje gyvena 7,4 milijardai žmonių, 1,2 milijardai yra afrikiečiai, 2056-aisiais bendras žmonių skaičius viršys 10 milijardų. Mm, Afrikos augimas demografinis bus pats didžiausias. E, jis sudarys 54 procentus viso demografinio augimo iki 2050 metų. Tuo būdu šis augimas. bus toks, kad žmonių skaičius Afrikos valstybėse pasieks kai kurias e, Šiaurės Amerikos ir Europos visuomenės pagal gyventojų skaičių. E, Nigerija bus penktoji labiausiai apgyvendinta valstybė, kuria aplenks Braziliją, Junktinės valstijas, Indone... Junktinės valstijas Indoneziją ir Pakistaną. Tuo tarpu, kai e, Kongo Demokratinė Respublika ir Etijopija pakeis dešimties pasaulio tankiausiai gyvenamų valstybių sąraše Rusiją ir Meksiką. Tai štai, tai bus didžiausios valstybės pasaulyje už keletų dešimtmečių. Šis augimas bus dar didesnis E, nes atsiras daug daugiau darbingo amžiaus žmonių. Dabar užsacharis Afrikoje nuo 518 milijonų darbingų žmonių šiandien šis skaičius pasieks 1,3 milijardus 2050-aisiais. Pone pirmininkė, gerbiami deputatai, ponios ir ponai, Afrika yra žmonijos lopšys. Ir kad ir kaip būtų paradoksalu, tai bus jauniausių Afrikos regionų iki pačio amžiaus pabaigos. Tad visiems Afrikos šalių vadovams šis klausimas yra labai opus, kaip ir pasaulio valstybių vadovams. Afrikos stabilumas ir likęs, likusios pasaulio dalies stabilumas priklausys nuo to, kaip bus išspręstas jaunimo klausimas <clears throat> Afrikoje artimiausiais dešimtmečiais. Demografinis augimas. E, vystimosi programuose turės būti vienas iš svarbiausių klausimų. Reikės kalbėti apie žmogiškąjį kapitalą, apie švietimą, apie sveikatos sistemos kūrimą ir profesinį mokymą. E, reikės masinių investicijų, e, kuriant infrastruktūrą, įskaitant tokius e, regioninius projektus kaip transportas, elektros energijos tiekimas, švietimas ir sveikata. Pone pirmininkė, gerbiami deputatai, ponios ir ponai, dabar norėčiau tarti žodį apie pasiektą pažangą mano šalyje. Po dešimtį metų trukusios krizės mano šalyje dabar vyrauja taika, sugrįžo ekonominis augimas. Ši pažanga pirmiausia yra e, mano šalies žmonių ryšto ir susitelkimo rezultatas. E, visa tai buvo įmanoma dėl to, kad sulaukime techninės ir finansinės savo partnerių pagalbos iš ES, tokiuose srityse kaip valdysena, žemės ūkis ir energetika. Tad norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti labai šiltai ES už jos pagalbą, už jos e, tvirtą petį. Partnerystė su tarptautinė bendruomenė ir su ES leido Dramblio kaulo krantui pasiekti ypatingos pažangos. Per pastaruosius šešerius metus vidutinis augimo procentas e, siekia 9 procentus per metus. Tuo tarpu, kai 2017-2020 metų laikotarpui prognozijas augimo siekia 7-8 procentus per metus. Infliacija buvo e, apribota ir siekia mažiau nei 2 procentus. E, biudžeto deficitas irgi buvo pažabotas ir siekia 3 e, procentus BVP. Šiemet situacija šiek tiek yra kitokia. Dėl to, kad labai sumažėjo kakavos kainos. Mes esam didžiausia kakavos gamintoje - 40 procentų tos kainų sumažėjimas siekia nuo metų pradžios. Bet mes ir toliau dėsime pastangas, kad galėtume išlaikyti makroekonominius rodiklius. Dramblio kaulio krantas yra pats didžiausias kakavos ir anakardžių riešutų gamintojas. Mes taip pat esame didžiausias gamintojas Afrikoje, gaminantis kaučiuką ir palmių aliejų. Dramblio kaulo krantas yra vienas iš pirmųjų e, reformų įgyvendinimo kategorijoje, e, kuri vadinasi vystyti verslą pasaulio banke. Vakarų Afrikoje dabar štai E, yra telkiamos energijos, telkiami energijos pajėgumai. Tos energijos yra sukaupta 2000 MW 16 metais, 4000 šie pajėgumai sieks 2020. -aisiais. Taigi esame e, ta šalis, kurios infrastruktūra didžiausia ir e, tankiausia Afrikoje, tiek kalbant apie uostus, oro uostus ir kelius. Neseni įvykiai įgyventinant saugumo reformas E, įskaitant e, nusiginklavimą ir buvusių kovotojų integravimą. Tai yra ta programa, kur ES e, labai aktyviai dalyvavo ir kur buvo sėkmingai įgyvendinama. Tačiau aišku, tos reformos nenuneiks ankstesnių pastangų. Šiandien saugumas yra toks pat uh, abidžete kaip New York ir Ženevoje, tačiau reformos tęsis ir toliau. Būtina kad Trablio kaulo krantas e, turėtų savo pajėgas, kurios galėtų prisidėti prie taikos palaikymo operacijų. Pone pirmininkė, gerbiami deputatai, ponios ir ponai, e, keletas metų beliko iki partnerystės susitarimo, kotonų partnerystės susitarimo e, pabaigos. Jis baigėsi 2020 metais. Būtina turėti naują susitarimą tarp Afrikos ir Europos. Norėčiau pasakyti, kad dramblio kaulo krantas su ES palaikė puikius pavyzdinius santykius. Tad tie naujai, kuriam ryšiai turėtų atviri, pagristi abipusių pasitikėjimų, jiems turi pritarti suprantama mūsų visų žmonės. E, tas sustarimas taip pat turi būti toks, kuris būtų paremtas lankščiais finansavimo instrumentais būtina atsižvelgti į nacionalinius valdymo ir kontrolės mechanizmus, kuriuos galima būtų stiprinti, jei tai būtų reikalinga. Be abejo, mes turėsime progą detaliau aptarti šiuos klausimus, kurie tokie svarbus mano šaliai. Na ir apibendrindamas, norėčiau pakviesti visas šalis, kurioms jūs atstovaujate, dalyvauti ES ir e, Afrikos sąjungos aukščiausių lygio susitikime, kuris vyks lapkričio mėnesį Abidžane. Šis svarbus susitikimas, kuris vyks e, remiantis e, tradicinių Dramblio kaulo kranto svetingumu, bus puikia proga pakalbėti apie bendradarbiavimą, apie naujus iššūkius, e, su kuriais susiduria žmonija. Buvo būtent bus keliami tokie klausimai, kurie yra susijęs su E, ekonominė plėtra ir su jaunimu. Pone pirmininkė, norėčiau dar kartą Jums padėkoti. E, gerbiami Europos parlamento nariai, tariu padėko žodžius Jums ir noriu padėkoti ponui Antonijo Tajani už jo kvietimą atvykti. Man labai malonus tas toks šiltas prieimimas. Ačiū, kad taip gausiai susirinkote manęs išklausyti. Man tai buvo proga pristatyti tuos iššūkius, su kuriais mes susidurėme. Ne tik Dramblio kalno krante, ne tik Afrikos žemynė, bet ir plačiau. Ir norėjau, tai buvo man puikia proga pristatyti mano šalies vystimas ir jo perspektyvas. Dėkoju kiekvienam asmeniškai. Merci beaucoup, monsieur le président, pour votre. Labai dėkuoju, ponė prezidentė, už jūsų kalbą. Europos parlamentas plėtos dialogą su jūsų valstybe ir su Afrika. Mums kyla tie patys iššūkiai - jaunimo nedarbas, kova su terorizmu, kova su nelegalia migracija, ir kova su klimato kaita. Jūs pabrėžėte, kaip e, svarbu atremti demografinius iššūkius. Būtent todėl Europa turi veikti aktyviau pas jūs, kad e, veiksmingiau spręstų savo problemas ir kad e, kartu bendromis pastangomis bandytume mažinti jaunų afrikiečių nedarbą. Mes turime užtikrinti, kad e, jūsų jaunimas galėtų įgyventi savo svajones savo valstybėse. Mes, kaip Europos parlamentas, vadinsime labai svarbu vaidmenį, eidami šitą linkme. Dėkoju dar kartą už jums. Mūsų duris visuomet jums bus atviros. Jūs esate mūsų bičiuliai.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 Remiuosi darbo tvarkos taisyklių 301 straipsnių. Jūs pirmadienį diskutavote biure apie tai, kad parlamento Briuselėje pastatas yra toks pasenęs, kad jisai galbūt gali, turėtų būti nugriautas. Ir apie tai daugelį, pranešama daugelį žiniasklaidos priemonių. Tačiau aš manau, kaip parlamento nariai, mes turime teisę išgirsti kažką ir sužinoti daugiau informacijos apie tai. Mes neturime šios, šios ataskaitos, o žiniasklaidoje.